Pone Pasaltai, neturite apie tai priminti, taip iš tikrųjų ir įvyks. Diskusija baigėsi, dabar balsuosime. Pirmiausia, balsuosime dėl Kenijos rezoliucijos ir dėl to, kad nesugebama areštuoti Sudano prezidentą uh, al-Bashir bendra mm, rezoliucijos, uh, bendras pasiūlymas, kas už, kas prieš susilaikė. Akivaizdu, kad priimta. O dabar pereiname prie šešių pasiūlymų rezoliucijai dėl žmogaus teisų padėties Sirijoje. E, būtent e, e, Almala atveju pateikiu bendrą rezoliucijos projektą balsuoti vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Aš e, turiu visą eilę pirmininkės pranešimų. Pone Gebhardt nori pasakyti. Aš neturėjau savo balsavimo kortelės, bet balsavau už. Ačiū, pažymėjome. Taigi, aš iš tarybos gavau poziciją pasiektą pirmojo svarstymo metu. Pone, jūsų mašina irgi neveikia. Ar dar kieno nors aparatas neveikia? Taigi, dar kartą gavau komis e, pareiškimą ir išdėstas